Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Mėly kolegos, šis e, posėdis vyksta pirmininkaujant trims kolegoms, kadangi biudžeto komitetas, biudžeto kontrolės komitetas ir Teisės reikalų komitetas organizuoja šį klausimą bendrai. Norėčiau pasisveikinti su ponia Kristalina Georgijeva, paskirtąją komisijos vicepirmininkę norėčiau Jums priminti, kad e, laikantis komisijos narių skirimo direktyvų, tai yra darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio nuostatas, parlamentas vertina paskirtosius komisijos narius, vertinamas jų bendrąją kompetenciją, jų pasišventimą Europos labui ir asmeninį bešališkumą parlamentas. Taip pat e, vertina jų žinias, jiems patikėtą atsakomybės rytyje ir jų sugebėjimą bendrauti. Taip pat noriu Jums priminti, kad rengiantis šiam klausimui komisijos paskaitojus pirmininkė pateikė raštų atsakymus į parengiamus klausimus. Jie yra išdalinti parlamento nariams visomis kalbomis. Mūsų diskusijos vyks taip paskirtoji vicepirmininkė prisistatys ne ilgiau nei 15 minučių ir diskusijų klausimo pabaigoje gaus 5 minutės baigiamajam žodžiui. Po įžangos išklausysime 45 parlamentarų klausimus, į kuriuos iš karto po kiekvieno klausimo bus atsakoma ir klausimui bei atsakymui bus skiriama, skiriamas 3 minutės, 1 minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Pirmasis klausimų atsakymų ratas e, bus skirtas politinėms frakcijoms, pasisakys jų atstovai. Antroji klausimų atsakymų dalis e, bus iš dviejų blokų. Ir e, kiekvienam šių blokų pirmininkaus atsakingas komisijos nais, pirmiausiai e, atsakingas komitetas, tai yra pirmiausiai biudžeto komitetas, po to biudžeto kontrolės komitetas ir po to teisės reikalų komiteto pirmininkas pirmininkaus atitinkamai klausimų atsakymų dalį noriu dar priminti, kad diskusijos verčiamos į 22 kalbas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti gimtają kalbą. Taip pat kalbėtojai prašomi nepamiršti, kad jų pasisakymai yra verčiami, taigi nekalbėkite per greitai. Bet to noriu atkreipti sudėmesį į tai, kad mūsų diskusijos yra tiesiogiai transliuojamos internetu, galima transliaciją pasižiūrėti interneto tinklapį Europos parlamento ir taip pat bus galima per tą pačią interneto svetainę Europos parlamento pasižiūrėti šio klausimo vaizdo įrašo prieš suteikdamas žodį biudžeto kontrolės ir teisės reikalų komitetų pirmininkams. Norėčiau paskirtai vicepirmininkė komisijos pasakyti, kad labai atidžiai ruošiamės 2015 metų biudžeto tvirtinimui. Ypač mums kelia didelį nerimą neapmokėti įsipareigojimai e, ir labai svarbu rasti šio, šios problemos sprendimą tam, kad ES biudžetas netaptų deficitinis, taip pat 2016 metų E, numatoma daugiametė finansinė programa rūpi, tačiau mes ją svastysime 2015 metais, taip pat 300 milijardų eurų finansinės paramos e, priemonė, apie kurią kalbėjo ponas Junkeris, mums yra svarbi ir e, taip pat nekantriai laukiam iš jūsų žinių apie tai, kaip jau 2015 metais gali būti pradamos naudoti šios lėšos, taip pat apie nuosavus išteklius ES, kuriems pritai Europos parlamentas ir kaip e, sugriežtinti eurozonos kontrolę galima bei Europos finansinio, finansinio stabilumo mechanizmą. Tik dabar steiksiu žodį biudžeto kontrolės komiteto pirmininkai, poniai Gresliai. Ačiū, kolega. Noriu pasveikinti taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto narių vardu ponę Georgijevą. <clears throat> Jūsų pareigos bus tam tikrą prasme super komisijos narės pareigos, jums bus patikėtos labai svarbios atsakomybės sritis, biudžetas, biudžeto kontrolė, kova su sukčiavimu, jums bus pavaldus tiesiogiai 5000 darbuotojų, vienas septintadalis visų komisijos darbuotojų, būsite vienintelė komisijos vicepirmininkė turinti tokį būrį darbuotojų, biudžeto kontrolės komitetui rūpi geresni komisijos veiklos rezultatai, vertindami visą sąrangą, mes matome galimybę sustiprinti kovą su sukčiavimu, gerinti biudžeto kontrolę. Kolegos užduos jums 45 klausimus susijusius su mūsų komiteto veiklos sritimi. Pirmiausiai kalbės su frakcijų atstovai, o po to jau asmeniškai klaus e, frakcijų nariai. Tikimės, kad galėsime su jumis glaudžiai bendradarbiauti mokesčių mokėtojų, ES mokesčių mokėtojų labui. Ačiū. Pavelui Svobodai dabar steiksiu žodį Teisės reikalų komiteto pirmininkui. Ačiū pirmininkė. Labą dieną, ponės ir ponai, labą dieną, ponė Georgijeva, noriu pasveikinti jūs e, atvykus į šį klausimą Teisės reikalų komiteto, kuriam pirmininkauju vardu. Mano komiteto nariai jums užduos tik ribotą skaičių klausimą. Taip ir turėtų būti, nes šiuo metu ES biudžetas ir jo tinkamas vykdymas mums labai rūpi. Vis dėlto biudžetą tvirtinanti institucija, parlamentas yra įsitikinęs, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti biudžetą ir stebėti įvairių politikos ryčių ir programų finansavimą, būtina siekiant užtikrinti piliečių valstybių narių interesus, užtikrinti, kad ES institucijos ir tarnybos galėtų remtis aukštos kvalifikacijos nepriklausomais ir motivuotais darbuotojais. Ponas Junkeris jums patikėjo taip pat ir žmogiškų išteklių atsakomybės rytį, būsite tiesiogiai atsakinga už samdymą, darbo sąlygas, e, kilimą karjeros laiptais, judumą komisijos vidai ir iš kitus e, visų es institucijų agentūrų e, ir kitų struktūrų darbuotojų darbo sąlygas. Parlamentas puikiai suvokia šios veiklos ryties svarbą, būtent dėl šios priežasties Teisės reikalų komitetas lygiamis teisėmis su biudžeto biudžeto kontrolės komitetu dalyvaus jūsų kandidatūros vertime. Pone Georgieva, nekantri laukime jūsų įžanginės kalbos. Pone paskirta vicepirmininkė, suteikiame jums žodį.